šios tinklapyje. Toliau penktos straipsnis, penktoji dalis ir 210a e, straipsnis. E, buvo pasiūlyta, kaip interpretuoti šios straipsnius. Ir papildomą informaciją apie tai taip pat galite rasti tinklapyje. Jeigu per 24 valandas jokia politinė frakcija arba Europos parlamento nariai, kurių skaičius e, yra bent jau minimalus, neprieštaraus, tai e, tokia interpretacija.